Jums. Thank you, colleagues. Um, as you all know, it's quite sensitive time. Kolegos, kaip žinote, mūsų šiandienos darbo atvarkė labai įtempta. E, dabar aptarsime dar vieną darbo atvarkės klausimą, o šiek tiek vėluojame. Taigi iš karto ir imsimės šio klausimo. Mūsų pranešėjas Nagi jau yra atvykęs. Taigi, kalbėsime apie minimalius standartus dėl mažumų Europos Sąjungoje. Kolegos, kurie išeinate iš salės, labai prašau tai padaryti tyliai. Pone Nažiai, prašom žodis jums. Colleagues, uh, please leave as quietly as you Kolegos, labai prašau iš salės išeiti tyliai ir iš karto suteikiu žodį ponui Nažiai, mūsų pranešėjui. Kolegos, dar kartą prašau už tai, kad išeinate tyliai. Pane Nažiai, turėsite kalbėti bet kokiu atveju. Mėly kolegos, noriu padėkoti Jums visiems už indėlį. So uh, I would like to uh, introduce the draft uh, of the own initiative. Noriu pristatyti savos iniciatyvos pranešimo projektą dėl minimalių standartų mažumoms ES. Noriu padėkoti visų pirma šešėliniams pranešėjams už jų indėlius. Noriu padėkoti mažumų teisų intergrupės nariams. Taip pat ir noriu padėkoti pirmininkui už didžiulį palaikymą, Taip pat noriu pagrindinių teisių mm, agentūrai noriu padėkoti, taip pat mažumų klausimų centrui, visom nevyriausybinėms organizacijoms, visiems ekspertams ir patariems. Mažumų apsauga duoda naudos visiems e, visuomenės nariams, nes taip sukūrėma taika, užtikrinamas stabilumas, tai sauga, e, saug, saugumas, klėstėjimas. Aš Noriu pasakyti, kad tikrai mums rūpi um, mažumų teisės ir visoms frakcijoms jos rūpi um, pranešimo projektas dėl minimalių standartų mažumoms ES yra paremtas ES sutartimi, pagrindinių teisų hartija, Kopenhagos kriterijais ir uh, Europos tarybos dokumentais, kaip antai pagrindų konvencija dėl e, tautinių mažumų ar Europos hartija dėl regioninių ir mažumų kalbų kurias pasirašė dauguma valstybių narių. Šiame tekste yra trys ramščiai, kuriuose aptariamos mažumų teisės - švietimas, kultūra ir kalba, e, su to susijusios teisės. Taip pat aptariamas subsidiarumo ir proporcingumo e, klausimai. Nekalbama apie politinės teisės savivaldos e, temas, nes čia valstybės narės sprendžia, kas yra jų mažumos e, ir kas yra tų mažumų teisų turėtojai. E, tai yra labai svarbu, kai kalbame apie politinį susitarimą tais lasmės. Jau daugiau kaip dešimtmetis praėjo nuo rezoliucijos dėl mažumų apsaugos ir kovos su diskriminavimu politika um, išsiplėtusio Europos Sąjungoje. Mūsų pirmininkas Claude Moras pristatė tą dokumentą. Ir e, taip pat buvo ir Kopenhagos sutartėje patvirtinti, turime ir naują sutartį. Uh, kur yra reikalavima, kad šalis kandidatės laikytųsi Kopenhagos kriterijų įstodamas Europos Sąjungą, tačiau nėra garantijų, kad tų kriterijų bus laikomasi jau esant narė. Todėl mes norėtume žengti dar vieną žingsnį ir nustatyti minimalius standartus dėl mažumų teisų apsaugos Europos Sąjungoje. Mm, tuos mažumus, kurių teisės yra garantuojamos, E, to, tos sąlygos turi būti išlaikytos e, ir valstybė tapus ES nare. Ir 1,3 milijonų parašų, milijono parašų buvo surinkta po iniciatyvą, kad būtų pagerintas teisės aktas dėl mm, e, tautinių ir kalbinių mažumų teisų apsaugos, dėl kultūrinės įvairovės mm, stiprinimo ir užtikrinimo ES. Aš norėčiau pabrėžti, kad tai ne ta pati veikla, kaip ta iniciatyva, bet visiškai kitos, kita veikla buvo pradėta 2013 metais komisijos prašymu. Um, Teisingumo teista, teismas praeitais metais, 2017 metais nustatė, kad Europos komisija privalo imti šios iniciatyvos, taip pat ir šio klausimo dėl asmenų priklausančių tautiniam ir lingvisniems mažumoms teisių. Piliečių iniciatyva reiškia, kad 1,3 milijono piliečių pasirašė, bet mes taip pat žinome, kad mm, mažumos tai yra 40 milijonų ES piliečių ir reikia uh, parodyti, kad ES rūpi jų teisės ir kad tie klausimai yra sprendžiami. Pagrindinių teisų agentūra taip pat daro išvadą, kad kad kuomet ES neturi teisinės viršenybės dėl tautinių mažumų, tačiau jį gali priimti teisės aktus dėl asmenų, kurie priklauso mažumoms teisių. Taip pat yra ir specifinių dokumentų iš Europos tarybos, tai yra Europos tarybos rezoliucija 1985 iki 2014 metų, kur yra surašyti tautinių mažumų e, visi poreikiai. Mūsų projekte yra kalbama apie tai, kad yra daug geros praktikos ES, pavyzdžiui, e, e, Vokietijoje, Austrija, Tirolė ar Suomija ta geroji praktika turėtų būti išplėsta po visas valstybės narės. Reikia atsižvelgti į mažumų specialius poreikius, pavyzdžiui, e, dėl švietimo galimybių, e, galimybės įgyti išsilavinimą e, mažumos kalba, taip pat ir kaimiškose vietovėse. Kai eina kalba apie mokymąsi gimtąją kalbą mažumų, tai tikrai negalėtų, negali visko nulemti finansinis, ekonominis aspektas, pasiteisinimai tokie, kad mažos mokyklos nėra vaikų ir panašiai. Iš tikrųjų, turi būti svarbiausia teisė galimybę įgyti išsilavinimą e, e, savo mažumos kalbą. Ir e, toliau yra pasiūlymas, kad būtų direktyva dėl minimalių standartų dėl mažumų teisų Europos Sąjungoje. Ir, mėly kolegos, šis pranešimas, jo pakeitimų pateikimo terminas yra birželio 21 diena vidudienis. Tik tiek norėjau priminti. Ačiū, kol kolegos noriu priminti dėl pono Nadži pranešimo. Deja, iš tikrųjų, šio klausimo svarstymas taip yra įterptas tarp tik įvykusių klausimų ir Facebooko klausimo klausimų. Ir aš tiesiog noriu pasakyti, ponės Pineliui Pane Juroka, trys šešėliniai pranešėjai, tai, trys kalbėtojai paprašė žodžio, tai labai prašau kalbėti trumpai. Tiesiog gal trimis apsiribokime taip, nes dar bus daugiau diskusijų vėlesniu momentu, tai tikrai atsiprašau, kad taip įterpėm ir suspaudėm jūsų klausimą. Visų pirma, ponė Saraja Post, kaip šešilinė pranešė. Ačiū pirmininkė, praeitą savaitę Sarasbūrė buvo pirmas šešilinių susitikimas su pranešėju pono Nagi, tikrai labai dėkoju, manau, kad pirmas susitikimas buvo puikus. Ir nors aš suprantu, kodėl man sakė, sutelkė dėmesį į tris ramščius e, šiame pranešimo projekte. Vis tik tai aš manau, kad labai svarbu būtų aptarti ir kitas mažum, etinių mažumų teises, kitų mažumų teises, nes jeigu ne, jeigu tų, kitų teisų nėra e, garantijų, tai labai sudėtinga yra užtikrinti galimybę toms mažumoms taip pat naudotis ir kitomis jų švietimo kultūrinėmis teisėmis. Vienas skyrius galėtų būti skirtas tapatybės mm, gerbimui ir įtvirtinimui, toliau pilietybės teisėms, e, e, pilietinėms teisėms. Reikėtų skyriaus dėl kovos su įvairių rūšių diskriminacija ar segregacija įvairiose e, gyvenimo srityse, taip pat ir Europos tarybos rezoliucija yra to klausimu. Taip pat reikia skyriaus dėl aktyvaus ir prasmingo dalyvavimo Taip pat dar turiu įvairių minčių dėl jau esamų e, trijų skyrių, tai aš manau, būtų svarbu, kad mažumų istorija būtų taip pat integruota į ugdymo programas, kurios yra dėstomos bendro laminimo ir kitose mokyklose e, visiems vaikams, kas yra skirta. Taip pat yra labai svarbios mažumų įvairios įsimintinos datos, kad jos būtų irgi minimos e, valstybių lygmenių. Toliau kultūrinės institucijos, kad jos taip pat atstovautų kultūrinių, kultūrinius mažumų aspektus kultūrinės mažumų aspektams įvairiems. Tai aš manau, kad tokie dalykai irgi yra svarbus. Paaiškinėlė. Ačiū pirmininkė. Marina Albiolė atsiprašo už tai, kad negali dalyvauti posėdėje, taigi aš jos vardu kalbėsiu. Jie pirmiausia nori padėkoti pranešėjui už gerai parengtą pranešimo projektą. Mažumų teisų apsaugos klausimus reikia spęsti pasitelkus aktyvų požiūrį ir e, gerbent ES valstybių narių įgaliojimų sritis. ES trūksta visapriepiančio požiūrio į mažumų apsaugą, ypač į tokius aiškinius kaip diskriminavimas, rasizmas, ksenofobija. Pone Albiol norėtų institucinių struktūrinių ir sisteminių požiūrių spręsti minėtus reiškinius ir e, taip pat e, <clears throat> smurto prieš e, mažumas problemas. Institucijos visais lygmenimis privalo imtis aktyvių veiksmų, siekdamas užtikrinti mažumų teisės. Jie taip pat norėtų pabrėžti, kad mažumų apibrėžimo nebuvimas neturėtų tapti priežastimi taikstytis su tam tikromis gyventojų žmonių grupių Mm, <clears throat> diskriminavimo apraiškomis. Ypač neapykantos kurstimas, neapykanta grindžiami nusikaltimai privalo būti griežtai pasmerkti. Ji mano, kad savildos politika yra būtina siekiant užtikrinti mažumų teisės. Kalbant apie teisę į kalbą ir e, teisę gauti e, visus svarbos paslaugas e, mažumų kalba. E, ta teisė privalo būti užtikrinta, nesukeliant segregacijos e, mažumų gyvenamoje teritorijoje. Remiantis 2017 spalio 25 dienos parlamento rezoliucija dėl pagrindinių teisų aspektų Romų integracijos į ES E, būtina kovoti su antičigoniškomis nuotaikomis. Ji taip pat buvo <clears throat> gūję šešėlį pranešę, rengiant šį pranešimą ir įmano, kad yra, ši priemonė yra labai svarbi ir ją būtina atsižvelgti. Ačiū. Ačiū. Pane Jarokai žodis. Ačiū, noriu pasveikinti pranešėją. Ir turime šio dokumento nuostatas e, sustiprinti kaip manoma labiau, nes iš tiesų, jeigu jis bus pradėtas, e, pasieks tarybą, tai iš tiesų galima pasiekti čiopimą rezultatų, taigi siekime tų rezultatų vieningai, norime, noriu padėkoti už tai ir socialistams, e, kalbant apie nediskriminavimo įstatymus ir numatomas baudas bei tinkamas bausmes, reikia nustatyti aiškius e, e, kriterijus ir užtikrinti galimybę įvertinti pasiektus rezultatus. Todėl nešvaistykime laiko, nesolidiems komisijos pažadams, kurių gyvenimas vėl užtruks dešimt metų reikia pamėginti pritaikyti sankcijas. Jūsų dokumentas iš tiesų yra labai e, svarbus, e, kuomet jis bus susijęs su e, kitomis teisėmis, pavyzdžiui, susijusiamis su, su asmens tapatybė. E, <clears throat> Todėl manau, kad e, mes turime rodyti pavyzdį e, visuomeniai. Siekiant stiprinti mažumų teisės, todėl jūsų siunčiamas signalas turi sulaukti atgarsio ir rengiant kitus prašymus uh, susijusius taip pat ir su ekonomikos sritimi, nes tai žmonės yra diskim, diskriminuojami taip pat ir ekonominėme sektorėje, nes e, galime aiškiai matyti, kad skurdžiausi visuomenės sluoksniai e, priklauso <clears throat> skurdžiausiams, mažos priklauso skurdžiausiams visuomenės sluoksniams, taigi tokiu būdu tie žmonės kenčia nuo dvigubos arba trigubos diskriminacijos. Puikiai padirbėta, ačiū. Ponas Nadžia, norėtumėte sureaguoti į komentarus? Ačiū už komentarus. Manau, kad <clears throat> tikrai turime kalbėdami apie mažumas, turėtume ne vien tik tai etninės mažumas, turime e, nepamiršti ir neįgaliųjų asmenų, kitų visuomenės grupių. Aš e, manau, kad su šešėliniais pranešėjais mes sugebėsime tai pasiekti ir taip pat sugebėsime pasiekti visų frakcijų paramą šiam pranešimui. Ačiū ponui Nadžiui pakeitimų tikimo terminas baigėsi birželio 21 dieną, dabar skelbsiu trumpą dešimties minučių pertrauką <clears throat> prieš e, e klausimus skirtusi e, Facebook'o temai, e, kurie prasidės e, pusę šeštos ir nei minutę vėliau. Dabar pertrauka.